asmenų kontrolės prie išorės sienų grindžiama vienašališko Kroatijos ir Kipro tam tikrų dokumentų pripažinimu. Ir taip toliau pranešė yra Tanja Fajon. Ir matau, kad yra pakeitimų. Taigi, pirmiausiai ketvirtas pakeitimas, balsuojame dėl jo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtintas. Toliau penktas pakeitimas. yra vertimo į prancūzų kalbą. Kaipgi taip. Taigi, balsuojame už penktą pakeitimą. Kas, dėl penkto pakeitimo, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Atmesta pirmininkas atsiprašo. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta šį kartą. Toliau antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtintas. Ir trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuojame elektroniškai už pakeistą keist, tekstą. Dėl pakeisto teik, teksto. Pradedame balsuoti. Riboteklo. pour, 0 contre. 44 už, niekas prieš, niekas nesusilaikė, taigi vienbalsiai patvirtintas. Sveikiname Tanja Fajon. O dabar balsuojame dėl prane, sprendimo pradėti dėrybas. Pradedame. 41 už, niekas neprieštarauja ir niekas nesusilaiko. Tai irgi patvirtiname vienbalsiai. Sveikiname ponę Fajon, balsavimas baigtas. Now, we turn back to our usual, our ongoing stuff. Grįžtame prie įprastų dalykų ir tai yra 14 darbo tvarkės klausimas, lybė komiteto tyrimas dėl masinio elektroninio es piliečių įsiekimo, keitimasis nuomonėmis dėl komunikacijų tinklais perdodamos informacijos perėmimo praktikos Rusijoje. Ir lybė komitetas pradėjo tyrimą dėl ES piliečių sėkimo. Ir šiandien e, klausysimės pono Andrei Soldatov pranešimo. Jis yra žurnalistas ir specializuojasi e, žiniasklaidos srityje, tyriamosios žiniasklaidos srityje ir klausysimės vaizdo konferencijos iš Maskvos. Prašyčiau dabar tylos, nes bus vaizdo konferencija su ponu Soldatov iš Maskvos. Ar esate pasirengę dalyvauti? Kas liekate, prašome klausytis tyliai. Taigi, ponė Soldatov, sveikiname jūs ir Jeigu esate pasirengę, ar esate pasirengęs, tuomet pradėkite. Mes klausomės. Prašau. Yes, we are. Labadiena, ar girdite mane? Gerai. Dėkoju, labas rytas. Dėkoju, kad pakvietėte į savo posėdį. Ar galite matyti mano skai... Ar turite mano skaidrės, mano pristatymą? Ar turite e, skaidrės? Aš jų nematau. Pirmininkas, nesu tikras, ar mes jas turime. Pasižiūrėkime, koks yra techninis ryšys. Dabar jau mes matome, turime jūsų atsiųstas skaidrės. Pirmoji skaidrė Rusijos komunikacijos ryšių sekimo veikla. Toliau kita skaidrė trumpai apibrėžia, kas aš esu ir kodėl aš kalbu apie Rusijos sekimo veiklą. Aš esu tyriamosios žurnalistikos atstovas, gyvenu ir dirbu Rusijoje. Ir tinklalapio adresas pateiktas agentūra.rus, tai yra Rusijos slaptųjų tarnybų priežiūros institucija. 2012 m. spalio agentūra Privacy International ir Citizen Lab pradėjo bendrą jungtinį procesą dėl Rusijos priežiūros valstybės ir pradėjo tą tyriamos, tyriamąją veiklą. Kita skaidrė susijusi su šiek tiek su terminologija. SORM tai yra operatyvinių paieškos priemonių komunikacijos srityje sistema. Tai yra teisė tos informacijos perėjimo ir telefonų pokalbių pasiklausimo sistema. Kita tarnyba yra FSB, tai yra federalinė saugumo tarnyba. Ir dar vienas svarbus dalykas yra operatyvinė paieškos operatyvinės paieškos priemonės arba ORM, kurios nagrinėjo komunikacijos tinklais perinos informacijos perimą telefonų pasiklausinimą. Toliau. Yra reikalaujama, kad e, įstatymais, kad federalinė saugumo tarnyba gautų And when it was just constantly updated gautų telefonų pasiklausimo orderį, kad galėtų šią veiks, veiklą vykdyti. Tai yra susijęs su internetu, su ir reglamentai šioms institucijoms yra suformuluoti e, praėjusio amžiaus 90-ąją, kai dar gyvename totalitarinėje valstybėje. Tačiau tas orderis labai daug problemų mums kelia. Ir problema dėl orderio yra tokia. Pagal įstatymą jeigu yra vykdoma veikla e, federalinės saugumo tarybos, būtina gauti tokį orderį, kad galėtų tą veiklą vykdyti. Tačiau ne, nebūtina rodyti šio orderio visiems, ypač operatoriui. Galima tik tai teisme prašyti pateikti tokį orderį, bet ne kitai pusiai teikėjai ir telekomų operatoriai turi tam tikrą įrangą informacijos instaliavimo, tačiau neturi saugumo e, patvirtinimo sistemų, kad matytų, kas gali naudotis tais sistemais. Ta sistema yra nukopijuota visoje šalyje ir kiekvienas Rusijos miestas turi mm, apsaugotus požeminius kabelius, kurie susiję su pagrindinė būstinė ir vietos FSB mm, departamentų technologiškai stengiamasi laikytis e, įstatymais leidžiamo informacijos perimo, tačiau technologiškai tai šiek tiek skiriasi. Kita skaidrė. Europoje, kaip matote, yra dvi komunikavimo e, kryptis. Pirma linija yra naudojama perduoti LI įsakymą iš E, teis, te, teisės aktų gyvenimo agentūros į tinklų operatorių, o kitas perdavimas yra prašoma informacija atgal perduoti m, mm, stebėsenos m, mm, priemonė. Rusijoje yra tik tai viena linija, tai yra tarp operatoriaus ir FSB būstinės. Ir techniškai mm, tiekėjas turi pradėti informacijos perėmimą pradėti, pabaigti, įtraukti tam tikrus naujus vardus pavardės, to nežinant operatoriui. Operatorius neturi teisės žinoti, kas perima informaciją ir kas seka, kas šnipinėja telekomunikacinę informaciją. Ir yra tik tai labai ribotas prieimas prie serverių ir kitos aparatūros. Kas yra SORM naudotojai? Pagal įstatymus turime aštuonias vyriausybinės agentūras, kurios turi teisę vykdyti operatyvinės paieškos priemonės ORM. Tai yra vidaus ministerija, FSB, federalinė apsaugos tarnyba, užsienio žvalgybos tarnyba, muitų agentūra, federalinė kovos narkotikais agentūra, federalinė kalėjimų tarnyba ir pagrindinis e, žvalgybos direktoratas 1999, atsiprašau, paskutiniam dešimtėje praėjusio, e, dešim, praėjusio šimtmečio Putinas nustatė tas taisyklės ir jeigu kita e, agentūra nori gauti prieimą ir perimti tą informaciją, jei nori sekti konkretų asmenį, tuomet FSB suteikia tokias galimybės technologiškai, kaip būtų galima vykdyti tą asmens sekimą. Tai buvo 20 amžiaus paskutinėme dešimtmete, tačiau dabar tai jau yra pasikeitę. Pirmiausia, padidėjo perimtos informacijos skaičius ir telefono skambučių pasiklausimo. Rusijos aukščiausio teismo statistika jau matote, jinai yra visiškai oficiali. Ir matote, kad per pastaruosius šešis metus e, perintos informacijos skaičius padvigubėjo. Tie skaičiai e, neapima vadinamosios kontražvalgybinės veiklos. Tai nėra susijęs su užsieniečiais, užsienio žurnalistais ar apskritai užsienio piliečiais. Antra naujovė šioje sistemoje yra struktūrinis pakeitimas. FSB buvo atsakinga sukurti SORM sistemą, kad būtų galima vykdyti informacijos perimą, bet ta situacija pasikeitė 2000, 2000 metais, gegužės mėnesį, viduryje 2000, 2000 metų. Dar trys agentūros pradėjo kurti savo pačių SORM sistemas – Ir tos trys agentūros yra vidaus reikalų ministerija, federalinė kovos su narkotikais agentūra ir kalėjimų tarnyba. Kita skaidrė. Visada e, yra kalbama, kad sormą galima panaudoti prieš opoziciją. Nes jeigu galima tam tikrą informaciją gauti, perimti dėl Opozicijos ją gali perimti tam tikros privačios kompanijos. Tačiau politinės opozicijos lyderis buvo šnipinėjamas, šnipinėjamas pagal savo sistemą. Nenorėčiau detaliai apie šį atvejį kalbėti. Tai čia aukščiausiasis teismas, ne vien vietos teisėjas, patvirtino sprendimą perinti informaciją. Ir tas asmuo buvo šnipinėjimas dėl to, kad jisai dalyvavo protesto, protesto tam tikrose renginiuose. Kita skaidrė. Turime dabar dėlę problemą susijusią su Sočiu. Turime specialų pranešimą, kuris buvo paskelbtas spalio mėnesį The Guardian. Tai yra susijęs su Sočyje rengiamomis olimpinėmis žaidynėmis. Kalbama apie kamerų instaliavimą, kitų priemonių naudojimą. Ir mes sužinojame 2010 metais kai buvo kalbama, kad FSB turėtų užtikrinti saugumą olimpinių žaidimų metu, tačiau FSB reikalavo, kad SORM sistema būtų atnaujinta, kad atliktų naujus reikalavimus, kai kalbama apie e, žmonės, kurie lankysis olimpinėse žaidynėse. Roskomnadzor, ši agentūra dažnai tikrina SORM įrangą, kuris, kuri yra įrengta Soči ribose, norėdama įstikinti, ar visos sistemos tinkamai veiks olimpinių žaidinių metu. Ir paskutinis dalykas. Kodėl sorum nekelia, nėra vien Rusijos vidaus problema? Mes vis atgyvename tokioje situacijoje, kai teisės aktai, ypač dėl slaptųjų tarnybų, daugelio šalių, šalių buvusių Sovietų Sąjungos šalių yra susijusios su Rusija, ypač jeigu žiūrime apie sekimą ir informacijos perimį. SORM yra naudojamas daugelį šalių ir vietos SORM sistemos naudojamas Baltarusijoje, Ukrainoje, Uzbekistane, Kirgistane ir Kazahstane. Kitas skaidrė. Dėkuoju. Thank you, Mr. Soldatov, for attending this video conference. Ačiū ponui Soldatovui, kuris e, vaizdo ryšio pagalba pateikė pranešimą apie e, piknaudžiavimą. Na dabar, kaip įprasta, matau, kad yra norinčių pateikti klausimų, komentarų. Pradėsime diskusiją su nariais. Matau keliamas rankas. Panas Morais. Prašau vis dėlto žodis kitai nariai sutikti. Deja, į pabaigą vertimo neliko, tik iš pradžių buvo vertimas. Gal į kelias kalbas buvo vertimas, tačiau bent jau ispanų kalba nebuvo verčiama. Taip, žinau, atsiprašau, ponė Romero. Nebuvo vertimo į ne vieną kitą kalbą, niekas negirdėjo vertimo. Labai atsiprašau, sako pirmininkas, bet kokiu atveju pranešimas buvo padarytas, dirbkime toliau. Norėjau pirmą suteikti žodį komiteto nariams, bet aišku, pirmiausia žodis pranešiai pono merais. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti kolegoms, kodėl vyksta šis e, pokalbis apie e, Rusijos vykdomą sėkimą, užsienio e, tarnybų vykdomą sėkimą, nes neramina tai, kas vyk, vyksta, siejasi su Sočiu, neramina FSB vykdomą veiklą. Ačiū už pranešimą. Ir mano klausimas būtų apie užsienio tarnybų sėkimą Sočyje, apie tai pranešė Guardian laikraštis. Ir kiek tai siejasi su ES sėkimu, e, nebuvo kalbėta e, apie tai. E, Stiekimas vykdomas Ukrainoje palidovo pagalba kokia apimtim vykdomas sėkimas per palidovus. Na, e, sorum sistema e, buvo e, sukurta siekiant naudoj, naudoti šalies viduje, o ne užsienio valstybėse. Ir užsienyje tarnybos naudoja visiškai kitas priemonę. Žinoma, galima panaudoti sorum sistemą siekiant šnipinėti buvusias Sovietų Sąjungos valstybės, bet bėda yra ta, kad kitos šalis nusprendė uh, toliau taikyti sovietinę sistemą ir pritaikyti savo žvalgybos sistemas, pasinaudojant Rusijos uh, praktiką, nes Rusijos technologijos suteikia geriausius sprendimus minėtoms e, šalims. Uh, Mes žinome, e, kaip kurti tokią įrangą ir Amerika, ir vakarų e, šalės turi pritaikyti savo sistemas, kad galėtų panaudoti, pavyzdžiui, e, Ukrainos, Uzbekistano, Kazakstano teritorijoje. Tačiau, žinoma, SORM paliečia daugiausia ir apsirboja daugiausia buvusią Sovietų Sąjungos teritoriją. Ačiū ponui Saldatovai už informaciją. Ačiū techniniams tarnyboms e, už tai, na, kad padeda vykdyti e, šitą bendrą e, posėdį. Deja, yra techninė problema, kad vertėjai ne, negirdi to, kas yra pateikiama per vaizdo ryšį. Tai, kad visi nariai galėtų e, stebėti apsikeitimą informaciją vietoje, tai daroma lengvai, kad tai būtų galima daryti savo kalbomis. Jei techninės tarnybos kažką tai galėtų padaryti, tai turėtų tai padaryti, kad visi nariai galėtų dalyvauti diskusijoje, bet eikime į priekį. Ir e, norėčiau pasakyti, panas Soldatovai, pasižymėkite klausimus, kuriuos e, pateiks šešėliniai pranešėjai Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai, jūs pasižymėkite klausimus, o po to uh, jums bus sutikta galimybė atsakyti į visus klausimus iš karto. Ar sutarta? Ir e, pasižiūrėsime, galbūt išspręstos techninės problemos. Pirmiausia, žodis ponui Fosui. Ačiū už e, jūsų pranešimą. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, jei palygintumėt e, NSA veiklą ir jūsų šalies žvalgybos tarnybų veiklą, ar yra skirtumas koks nors? Antra, po išpolių Volgograde kokia visuomenės nuomonė jūsų šalyje, jeigu visuomenė tokią nuomonę, aišku, pareiškia. Ir trečia, ar SORM, ar lygiavertė sistema taip pat e, naudojama ir šnipinėti Europos e, e, ekonomiką, įmonės, verslą. Ačiū ponui Fosui už pastangas kalbėti angliškai, tad mano pasiūlymas toks ir būtų, nes techninė problema kol kas neišspręsta. Atrodo, kad sunku yra užtikrinti vertėjams reikalinga garso kokybė vertimui užtikrinti. Tad kol techninė problema neįspręsta, norėčiau pasiūlyti užduoti klausimus angliškai. Na, žinau, kad e, iš principo toks e, nebūtų teisingas sprendimas, bet tai bent jau būtų laikinas sprendimas. Pone, ačiū pirmininkė, ačiū ponui Soldatovui. Uh, už tai, kad e, dalyvauja šios e, dienos e, diskusijoje. Pirmasis mano klausimas toks. Jau paminėjote ryšį su Sočiu. Sakėte, kad Sonom sistema tai iš esmės buvo programa skirta stebėjimui, sėkimui šalies viduje, tačiau kaip tai galima atskirti nuo užsienio šalių sėkimo? Uh, Ir ar nebūtų pagundos įdėgus e, sistemą ją panaudoti ir Sočyje, Sočių kontekste, ar nebus pagundos e, išplėsti šitą programą ir e, vykdyti sėkimą senio šalis, šalių. Toliau, ar jūs bendradarbiaujate su ES šalimis, kalbant apie masinį sėkimą? naudojant SORM ar kitas programas? Ar turite informacijos apie tai, kad Rusijos valdžios institucijos e, galėtų turėti e, prieigą prie ES piliečių komunikacijos. Ir kitas klausimas, ar galėtumėt pat e, papasakoti apie priežiūros mechanizmus. E, tokių yra, ar yra nepriklausoma ar parlamentinė priežiūra vykdoma. Ir paskutinis klausimas, ar e, jums žinoma apie bandymus tai spręsti. Europos taryboje Rusija jos narė yra, ar buvo bandoma nustatyti, ar tai atitinka uh, demokratinės įstatymų viršenybės e, e, principus, nes būtent juos įtvirtina Europos taryba. Ačiū poniai Infeld. Nematau pono Albrechto, jis e, matyt kažkuriam kitam posėdį yra, ar kas nors norės kalbėti žalių vardu, jeigu ne, tai tame žodis ponui Kirkofui. Uh, well, <clears throat> good morning, Mr. Sol Labas rytas, ponė Soldatov. Ačiū Jums už pasisakymą. Pirmiausiai esu įsitikinęs, kad visi esantieji šioje salėje norėtų, kad Sočiai vyksiančios žiemos sporto žaidynės būtų sėkmingos ir kad e, Rusijos valstybinės valdžios institucijos užtikrintų, kad visi dalyvaujantieji juose būtų saugus. Iš to, ką sakėte, suprantame, kad turi būti tam tikra struktūra, kad saugumo tarnybos galėtų atlikti veiksmingai darbą ir apsaugoti visus dalyvaujančiuosius. Norėčiau jūsų paklausti štai, ko šį rytą laisvai su mumis kalbaties. Ar žinote, kaip Rusijos valstybinės valdžios institucijos reaguotų į jūsų pasisakymą šiandien ir ar jūs turite kokiu nors kontaktų su ponu Edvardu Snaudenu, kuris, kaip žinome, yra Rusijoje. Ar jūs, kaip tyriamosios žiniasklaidos atstovas, turėjote kontaktų, galbūt e, kalbėjote su juo ir galbūt išklausėte jo nuomonės dėl elektroninio pasiklausimo ir dėl NSA veiklos. Ir galiausiai, e, regis, su mumis, mums atvirai išsakėte tuos dalykus, kurie jums kelia susirūpinimą. Gal galėtumėte palyginti tą istorinę KGB struktūrą ir dabartinę struktūrą FSB, kuri atrodo yra labiau kontroliuojanti. Ačiū. Ačiū, ponė Kirkop, o dabar GUE frakcijos vardu Pauens. Jos regis nėra. Taigi grįžtame prie jūsų, ponė Soldatovai, o po to bus dar vienas klausimų raundas.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 Thank you, Mr. Soldatov. Ačiū, ponė Soldatov. Dar turime laiko klausimams ir suteiksime žodį tiems nariams, kurie užsirašė. Pirmiausia, žodį senjora Marija Lopes. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą žurnalistui. Ką galėtumėte pasakyti apie tą informaciją, kuri pasirodė dėl grasinimų Edvardui Snaudenui? Ar ta informacija patikima, ar jūs ką nors žinote apie tai? Ar tikrai jam yra grėsmė? Nežinome, kaip vertinti tą pasirodžiusią informaciją. Gal galėtumėte informuoti mus? Ačiū. Yeah, so, no, no, that's okay. Yeah, that's okay. We're going to have another question. Puiku, dar bus klausimų, tik pasitikrinau, ar ponas Soldatov girdėjo vertimą. Toliau, ponė Gomes, jums žodis. Ačiū. Pone Soldatov, norėčiau jūsų paklausti štai ko. Minėjote, kad gali nebūti galimybių Rusijos FSB masiškai šnipinėti Europos piliečius, jeigu jie e, nesinaudos Rusijos programuose, bet ar žinote apie kokią nors tikslę programą, programinę įrangą, kuri naudojama šnipinėti ES vadovus? Pavyzdžiui, ponia Merkel, juk JAV turėjo tokią programą Taip pat norėčiau pasakyti, kad vakar Maideno aikštėje demonstruotojai, e, demonstracijos dalyviai Kijeve gavo žinutes iš valstybinės valdžios institucijų, kad jos žino, kad tie asmenys dalyvauja mitinge ir kad jie bus patraukti atsakomybėn. Taigi, ar žinote, ką nors apie tokią sistemą, kai tūkstančiams žmonių gali būti išsiunto, išsiųstos asmeninės žinutės, ar tai yra rusiška technologija, kurią naudoja Ukrainos valstybinės valdžios institucijos? Taip pat sakėte, kad komunistų partija e, netikrina FSB, ar Rusijos Duma tikrina šią organizaciją? Ačiū. Gal dar būtų norinčiųjų kalbėti? Jeigu turime laiko, norėčiau grįžti prie antrojo klausimo arba dviejų trumpų klausimų. Teigite, kad NSA turi pranašumų, nes daugelie pasaulio valstybių narių naudojama Amerikos programinė įranga. Bet Įsivaizduočiau, kad ir Rusijoje taip, kad vis dažniau yra naudojamasi Amerikoje sukurtais gaminiais. Ir tai turėtų padėti susijęti tas sistemas, kurios naudojamos Europoje ir kitose šalyse. Ir ar jūsų nuomonė FSB e, galėtų išplėsti savo žvalgybinę veiklą ir šnipinėti asmenys Europos Sąjungoje. Kitas klausimas. Teigite, kad ta programa bus naudojama e, perimti komunikacijas ir sočiai ir kitur, bet metaduomenys bus saugomi trejus metus. Ar olimpinių žaidinių dalyviai Ar jų vyriausybės, tų šalių vyriausybės nepareiškė jokių prieštaravimo, nei vienas užsienio reikalų ministras neišsakė Rusijos vyriausybė jokių prieštaravimų? Ar dar būtų norinčių kalbėti? Jeigu ne, tuomet, ponė Soldatov, žodis jums.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 Ačiū, ponė Saldatov. Ačiū už jūsų pasirinkimą bendradarbiauti su Lybe komiteto tyrimų. Ačiū Jums, kad dalyvaujate šioje vaizdo konferencijoje. O dabar grįžtame prie pranešėjų pono Marajas. Ar turite baigiamų pastabų? Jeigu ne, tuomet baigiame. Šio klausimo svarstymą nuoširdžiai Jums dėkojame, linkime Jums sėkmės. Tikrai jūsų liūdimai mums labai svarbus. Ačiū Jums, kad kalbėjote. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Pagal mūsų darbo tvarkę dabar jau nevykdomas lybė tyrimas, o bus kalbama apie 2012 metų biudžeto vykdymą. Yra ne vienas pranešimas tuo klausimu ir atsakingi pranešėjai yra ponia Rotova ir ponia Matijai. Jie taip pat dalyvauja. Taigi, dabar 40 minučių siūlau diskutuoti šiuo klausimu. Yra daug nuomonių, teisingumo, taip pat Frontex, Europos policijos kolegijos, prieglopščio paramos tarnybos Europolo ir Europos duomenų apsaugos e, agentūra, taip pat e, narkotikų centras priklausomybių centras, pagrindinių teisų agentūra. Taigi išklausykime pranešėjų, o tuo met mes galėsime padiskutuoti šiais klausimais. Taigi pirmiausia, sučiaikiu žodį poniai Rotovai. Prašau. Ačiū. Norėčiau pateikti nuomonės projektą e, iš vidaus reikalų direktorato dėl narkotikų stebėsimus. Norėčiau pateikti, pristatyti šiuos trys dokumentus ir mes dėl jų diskutuosime kartu. Žinau apie šių institucijų atliktus vidaus auditus ir Europos audito rūmų išvadas. Šiuose dokumentuose teigiama, kad šių trijų institucijų sąskaitos atspindi biudžetinius įsipareigojimus, nėra jokių didelių nesklandumų. Norėčiau pasakyti, kad audito rūmų nustatyta paklaida yra 4,8 procentai, kalbant apie einamasias išlaidas, išlaidas ir taikant ekspos tikrinimo mechanizmus. Deja, dėl vidaus politikos, kalbant apie vidaus reikalų direktoratą, jokių e, konkrečių paklaidų nustatyti negalima. Norėčiau paminėti šiuos klausimus. Pirmiausia, vidaus reikalų generalinės direktoratas, kai kurios priemonės yra susijusios su Šengeno informacijos priemonė. Be to, norėčiau pasakyti, kad e, Mm, Prancūzija ir kitos šalys neįgyvendino SIS 2 dėl įvairių e, pagrįstų priežasčių pasiekta pažanga, kuriant ir plėtojant SIS 2. Antroje, antrasis pranešimas yra susijęs su aplinkos ES pagrindinių teisų agentūra. Pirmiausia, ekspost vertinimas Išlaidų ekspost vertinimas buvo pradėtas taikyti 2012 metais, bet to ši agentūra pralaimėjo bylą, dėl to siūloma įdėkti vidaus mechanizmus, kad būtų galima spręsti žmogiškų išteklių klausimus. Trečioje, trečiame pranešime dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos yra nustatyta klaidų. Auditorumai nustatė, kad ROX programa ir ekspost stebėsena iš viso nebuvo taikoma. Dabar man kelia nuostaba, kad ekspost patikrinimai nebuvo daromi nuo 2008 metų. Be to buvo sumokėta 200 tūkstančių eurų už neišnaudotas biuro patalpas 2012 metais. Tai yra ilgalaikė problema, todėl raginama, kad centras išspręstų šią problemą ir kad tai būtų didžiausias prioritetas. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, nėra geografinio e, darbuotojų atstovavimo, ypač iš naujųjų valstybių narių. Ir mano pranešime yra išvardinti visi šie nesklandumai, tačiau jie nekeičia auditorumų išvadų. Todėl siūlau, kad mūsų komitetas pritartų biudžeto vykdymui. Norėčiau jūs informuoti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 27 diena. Ačiū. Ačiū uždėmsi. Madame Mathieu, vous avez la parole. Ačiū, ponia Mathieu, dabar žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėl likusio agentūrų, kurios turi kompetenciją šioje srityje. Frontexas 2012 keletas sunkumų nurodė ir kalbama apie operacijų reguliarumą šioje agentūroje ir nebuvo imtasi visų reikiamų žingsnių, kad būtų galima patvirtinti padarytas išlaidas. Ir naudos gavėjai buvo viešosios institucijos. Čia kalbama apie nacionalinės institucijas, kurios naudojasi tam tikromis priemonėmis ir medžiagomis, naudojasi taip pat sraigtasparniais laivais pagal doku, dokumentacija, kuri reikalavima remiantis teisės aktais, yra nustatytas vienkartinis valandinis mokestis tuomet, kai yra naudojama tokio tipo skraidantis arba plaukiantis aparatai. Būtina stiprinti pasitikėjimą mm, tų agentūrų vykdamo veiklą. Toliau dėl Europolo. Europolas pagerino kredito ataskaitas 2012 lyginant su 2011. Mes turime atsižvelgti į Europos kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą agentūra turi prisitaikyti prie tos situacijos ir numatyti tam tikrą dalį savo budžeto, budžeto dalį šiai naujai veiklai. Taip pat papildomai reikia įgyvendinti e, rekomendacijas dėl 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo reikės patvirtinti savo apskaitos sistemas dėl CEPOL. Yra problemų dėl biudžeto e, planavimo, Ir mums reikia tam tikro iškumo dėl šios mm, institucijos tolesnės veiklos, tolesnio darbo, tai yra susijęs su agentūros personalu. Aš taip pat noriu Jums pristatyti ir penktąjį pakeitimą. Komisijos pasiūlymas, kad Sepolas būtų sujungtas su Europolu. Mes taip ir ne, nesulaukėme tokio pasiūlymo ir laukėme, kad taryba pateiktų pasiūlymą dėl pagrindinės būstinės, kurioje vietoje jinai tai turėtų būti. Ir čia proga norėčiau pateikti klausimą komisijai. Norėčiau žinoti, iš kur, yra, iš kur kyla tas klausimas dėl agentūros lokalizacijos. Aš tikiuosi, kad komisija galės man tai atsakyti. Dėl Europos biuro prieglopščio paramai 2012 metais agentūra gavo finansinį nepriklausomybę nuo Europos komisijos ir tai yra pirmo, pirmieji e, finansinio nepriklausomumo metai. Tai nėra tikroji agentūra, tikra to žodžio prasme, jie yra netaikoma, nepriklausoma kontrolė, nėra nustatytų kokiu nors reikšmingų klaidų agentūros veiklos. Tačiau reikėtų toliau sekti, kaip yra e, mokamos, mokami, tvarkomi finansai ir mokomi mokesčiai. Dėl e, darbuotojų darbinimo, man, manau, kad taip pat veikla vykdoma tinkama linkme. Dėl visų agentūrų norėčiau pasakyti, jog reikia e, stebėti, jog būtų veiksmingai vykdomas biudžetas, tai svarbu visai Europos Sąjungai. Ir aš linkėčiau, kad šioms visoms mano mintams agentotoms biudžeto vykdymas būtų patvirtimas. Ačiū, pirmininkas, dėkoju už pateiktą pranešimą ir nuomonę dėl ES biudžeto vykdymo patvirtinimo 2012 metais. Jūs pateikėte klausimų komisijai. Aš manau, kad dabar reikėtų išklausyti komisijos ir tuo baigtume savo diskusijas. Ar komisija norėtų atsakyti? Mes turime salę komisijos atstovų, taigi žodis komisijai. Bonjour, um... Ačiū. Nemažai turime atstovų iš komisijos. Aš atsakysiu tos klausimus, kurie susijęs su biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Dėl teisingumo generalinio sekretoriato ir kito sektoriato. Noriu padėkoti pranešėjai ir komitetui dėl to, dėl to kad e, audito rūmai neturi visos išsamios informacijos ir mes galime tik apgailestauti, nes turime tikrai mažai tos grįžtamosios informacijos kaip reikėtų organizuoti auditorumų darbą, kad tai būtų vykdoma kiek galima veiksmingiau ir mes taip pat suprantame, suvokome, kad mūsų biudžetas yra pakankamai silpna vieta e, lyginant su kitomis politikos kryptimis. Nepaisant to, informacijos dėliai turime šiek tiek informacijos apie tam tikrus darbus. Yra devynios atrinktos veiklos rytis ROM ir Justys generaliniams direktoratams. Bet jie nebuvo e, įvertinti kaip labai svarbus, kad juos būtų reikėję paminėti ataskaitoje. Taip pat pranešėja visiškai nieko nekalba apie teisingumo generalinį direktoratą, metinę ataskaitą šio generalinio direkto buvo patiksta ir dėl generalinio direktorato ROM, kur yra čia finansinės procedūros yra sudėtingesnės ir platesnės apimties. Ir atsakant, vidaus audito rekomendacijos dėl šengeno priemonių šiek tiek vėlavo, nes įgyvendinimą vertino auditoriai įstojus į Kroatijai į Europos Sąjungą ir siekiant palengvinti Šengeno sistemos taikymą Kroatijai, dėl to šiek tiek mm, buvo uždelsta vertinančią veiklą. Aš manau, kad 2012 metų veiklos, metinės veiklos ataskaita yra paskutinė kur yra nustatytas tam tikras rezervas, nes 2013 metų e, padėtis yra žymiai pozityvesnė, daugelis tai žinote. 2013 metų veiklos įvertinimas yra labai geras ir, ir dėl to rezervas yra numatytas. Ačiū komisija, ačiū už paaiškinimus, papildomus paaiškinimus šią temą. Ši tema tikrai yra labai svarbi ir libė komiteto veikloje ir ponia Matio, aš manau, jinai dar norės pasisakyti žodis jums. Ačiū pirminkė. Aš negavau atsakymą mano klausimą. Aš klausiu komisijos štai ko. Mes, išgirdė, mes išgirdome komisijos pasiūlymą, kad juk reikia teisinės CEPOL reformos ir kad reikėtų pakeisti CEPOL buveinės vietą, pagrindinės būsnės vietą. Mes neišgirdome tokio pasiūlymo. Reikia laukti, kol taryba, taryba nuspręs dėl buveinės, dėl būstinės cepalo ir tuomet komisija turėtų priimti savo nuomonę, bet čia dėja mes matome karą tarp dviejų institucijų, komisijos ir tarybos ir dėl to verta apgailės tauti. Tačiau aš norėčiau, kad komisija vis dėlto pateiktų atsakymą į šį klausimą. Ačiū dar kartą, ponia Matijo. Ponia Matijo patikė pateikė pastabą, gana konkrečią, galbūt komisija galėtų dar kartą pasisakyti ir pasistengti atsakyti. Taip, iš tiesų, neatsakiau klausimą, nes aš nesu kompetitingas asmuo šiais klausimais. Aš turiu tam tikrų elementų prieš save, į šį atsakymą jie yra gana sudėtingi. Aš norėčiau pasiūlyti, kad mes pateiksime raštu atsakymą. Taip, situacija nėra labai paprasta ir dėl to mes turime priežasčių šiek tiek palaukti informacijos, nes ta informacija, kurią aš turiu, komisijos tikslas visą laiką buvo rasti sprendimą, kuris leistų funkcinę prasme mm, sąsajas e, užmėgsti. Ir iš valstybės, valstybių narių pusės mes matome daug nepasitenkinimo. Aš pasistengsiu raštu pateikti Jums atsakymą, kiek galima greičiau ir veiksmingiau. Ačiū. Kad ir kaip būtų, ačiū. Išklausėme pasikeitimą nuomonėmis tarp narių, pranešėjų, trys pranešimai labai e, svarbiomis temomis, tai yra biudžeto vykdymo patvirtinimo. Už 2012 metus išklausėme dar ir komisiją. Matau, dar prašau žodžio ponia Gons sentences uh, as a shadow. Tiesiog norėčiau pasakyti porą žodžių, eh, kaip šešėlinė pranešėja dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. Iš esmės eh, pritarčiau pranešimams, nors galima teikti kai kurių pakeitimų, kadangi iš esmės, tačiau iš esmės viskas būtų labai teigiama. Dėl metu, kas buvo diskutuota dėl e, Cepolo buveinės perkelimo, tai paminėta pranešime. Ir e, manau, kad e, tvirtinant biudžeto vykdymą pranešime reikėtų eiti šiek tiek toliau, neapsiriboti 12 metais, reikėtų paminėti diskusijas dėl sujungimo. Su Mm, Cepolos e, Europolo buveinės perkelimo. Tai e, taip pat sėtusi su su e, domenų apsaugos priežaros pareigūnų tarnybos problema, tačiau dar reikėtų pagalvoti apie, apie tai, ką toliau darysime. Kol kas viskas. Aš matau, kad kiti punktai darbo atvarkė priklauso procedūrinės teisės sričiai. Aš matau vieną iš pranešėjų, ponas Dežong jau yra salėje. Tačiau kitų dviejų pranešėjų aš nematau, ponios Romero ir ponios Weber. Todėl aš siūlau padaryti nedidelę pertrauką, pusvalandžio pertrauką, turint galvoje kad diskusijos buvo paskelbtos 11.30 darbo atvarkė. Taip pat noriu pranešti, kad galutinė data pakeitimams dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo 2012 metais yra 27 sausio. Tai yra galutinis terminas pakeitimams pateikti. Dabar trumpa pertrauka, pusvalandžio pertrauka, nes kitu atveju aš matau, mačiau, kad ponė Romero išėjo iš salės, ponios Vever nėra čia, taigi būtų turbūt protingiausia padaryti pusvalandžio pertraukos. Darbą tęsime 12 val. 30 minučių. Ačiū. 11.30. Ačiū.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 Bendrai kalbėsime apie tris pranešimus, dalyvauja e, trys pranešiai, ponas Dejongas, ponė Deveber netrukus turėtų prisijungti, bet e, turbūt galime pradėti. Taigi pradėkime bendras e, diskusijas dėl 15-16-17 darbo atvarkės punkto, dėl procesinių teisų paketo. Pirmiausia, Europos arešto orderis, atsakingas minėšės. Mums Dejongas, toliau nekaltumo prezumcija, pranešėja pane Renata Weber ir galiausiai procesinės garantijos vaikams įtariamiems arba kaltinamiesiams užžiamosiose bylose atsakingas pranešėjas Carmen Romero Lopes. Taigi, 13 lapkričio 27 komisija pateikė pasiūlymų paketą, kad sustiprintų procesinės teisės įtariamų kaltinamųjų būčiamosiose bylose, kad baigtų e, kurti kelrodį planą patvirtiną tarybos 9 metais, kurie siekiama nustatyti minimalius standartus, siekiant užtikrinti teisę į teisingą teismą. Taigi, kalbant apie e, šį E, paketą. Pirmiausia, suteikime e, žodį ponui e, Olivier Teliui iš Teisingumo generalinio direktorato. Taigi, pirmiausia, žodis komisijai, po to trim panešėjom. Labadiena, ponios ir ponai, dėkoju komisijai. Atsiprašau, dėkoju Libė komitetui už surinktų šios dokumentus. Debatus džiaugiuosi ir tais, pareišk, tais pranešimais, kuriuos pareiš, parengė trys pranešėjai. Kaip pabrėžė pirmininkas, komisija gavo politinį įgaliojimą parengti teisės, piliečių teisės, kurie susitarė su baudžiamąją procedūrą, kad būtų galima garantuoti sąžiningą teisinį procesą visoje Europos Sąjungoje. Šis požiūris yra etapinis Ir mes džiaugiamės, kad tos trys direktyvos jau buvo patvirtintos šiuo klausimu. Priminsiu, teisė į vertimą žodinį ir raštų baudžiamame procese. 27 spalio 2013 metais toliau direktyva dėl teisė informacija dėl kaltinimų ir trečia teisė gauti advokatą ir komunikuoti su trečiaisiais asmenys, tai yra su šeimos nariais, kai yra įtariamasis arba kaltinamasis. Ir tai bus patvirtinta iki 2016 metų lapkričio. Štai toks kontekstas, kuriame komisija 27 lapkritį pateikė pasiūlymą, kad būtų galima ir toliau sustiprinti piliečių teisės, pasiūlė teisėkuros paketą. Ir tai yra trys direktyvos pasiūlymai. Pirmasis tai yra sustiprinti tam tikrus aspektus susijusius su nekaltumo prezumpcija, garantuoti teisę dalyvauti savo mm, baudžiamajame procese ir suteikti specifines garantijas vaikams, kurie yra įtariamieji arba kaltinamieji ir dėl teisinė, teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota vykdant Europos arešto orderio procedūras. Procedūra taip pat pateikė dvi rekomendacijas. Viena rekomendacija dėl procedūrinių teisių pažeidžiamiems asmenims, rekomendacija, kuri susijusius teisinė pagalba, siekiant užtikrinti didesnę sąnglaudą tarp valstybių narių teisinių sistemų. Dabar iš karto pereisiu prie trijų direktyvų pristatymo, kadangi laikas spaudžia. Pirmiausia, Pirmiausia, direktyva dėl nekaltumo prezumcijos. Nekaltumo prezumcija yra pagrindas visų baudžiamųjų sistemų ir pasiūlymas kalba apie procedūrinės teisės, kurios jau egzistuoja direktyvoje. Pasiūlymas dėl nekaltumo prezumcijos tiesiogiai susijęs su dabar veikiančia direktyva ir su dviem kitomis direktyvomis, kurias pasiūlė komisija dėl vaikų teisų ir dėl teisinės pagalbos. Šie aspektai tikrai yra glaužiai susiję ir yra būtina parengti procedūrą teisę, kad būtų galima sustiprinti abipusį pasitikėjimą ir pripažinimą. Kalbant apie, apie Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją, būtina nustatyti standartinius, e, standartinės normas Europos Sąjungoje Ir pasiūlymas dėl nekaltumo prezumcijos taip pat sustiprins ir procedūrinės teisės, kurios yra nustatytos direktyvoje, visų pirma, kalbant apie teisę į advokatą. Šiame pasiūlyje taip pat yra aspektas, kuris nėra tiesiogiai susijęs su nekaltumo prezumcija, bet kuris yra svarbus, kalbant apie mm, sąžininką teismo procedūrą ir baudžiamąją procedūrą. Valstybės narėse vadinamieji saugikliai, kalbant apie nekaltumo prezumciją, yra bendrai kalbant priimtini. Tačiau yra tam tikrų dalykų, kur reikėtų sustiprinti apsaugą. Ir mes konstatavome, jog, jog nepaisant egzistuojančių teisės aktų, yra nemažai pažeidimų nekaltumo prezumcijos. Ir tai vyksta visos ES mastu. Keturi elementai yra labai svarbus. Pirmasis, pagal Europos žmogaus teisų jurisprudenciją, negalima autorizuoti ar leisti viešą pateikimą visuomeniai, teisminiai organizacijai dėl nuteisimo asmens, kol nebus oficialiai ir galutinai tas asmuo nuteistas, kol jam nebus paskelbtas nuosprendis. Antras dalykas, mes taip pat norime sustiprinti esminį principą baudžiamosios teisės, tai yra kad įrodymų našta tenka kaltinamai šaliai. Ji nė netruputį perkelta e, atsakovo pusiai. Ir čia yra skirtumas. E, direktyva turi atspindėti Europos žmogaus teisų e, teismo kompetenciją ir taip pat reikia užtikrinti geresnį ir sažingesnį teismo procesą visose valstybės narėse. Šio pasiūlymo centre yra svarbiausias dalykas Tai yra teisė tylėti, teisė, teisė tylėti kaltinamajam ir tai atitinka tarptautinius standartus, tai yra pačiame centre vadinamojo mm, sąžiningo teisminio proceso. Įtariamasis arba kaltinamasis neturi būti vertinama, verčiamas pateikti įrodymus, kurie galėtų prisidėti prie neteisingo jo nuteisimo ir kurie, kurie galėtų sukelti teisminės klaidas. Šis principas turėtų galioti ES teisėje ir reikia numatyti sankcijas tuo, tai, tuo atveju, kai yra pažeidžiama teisė į tylėjimą. Ta teisė į tylėjimą neturėtų būti jie naudojamasi grindžiant e, nuosprendžio paskelbimą. Direktyvoje taip pat įtvirtinamas pagrindinės teisės principas, labai aiškiai atribojant tam tikrus dalykus, kad nebūtų galima užvilkinti teismino proceso dėl, tarkim, ieškovo ar blogos valios. Dabar pereisiu prie direktyvos e, skirtos vaikams. Visi Europos ir tarptinės standartai pripažįsta, jog vaikai yra pažeidžiami dėl jų jauno amžiaus ir dėl to, kad jų asmenybė tiek fizinė, tiek psichologinė dar nėra iki galo susiformavusi. Yra politinis konsensusas pasiektas, jog būtina papildomai ginti mažamečius baudžiamosiose procedūrose. Dabartinė teisė jau apima mažamečių teisės, tačiau to nepakanka. Tai nėra pakankama užtikrinant specifinę apsaugą ir kad tai atitiktų vaikų poreikius baudžiamosiose bylose. Dėl to mes ir teikiame šios direktyvos pasiūlą kartu su rekomendacijoms, kurių tikslas apginti pažydžiamus asmus, asmenys. Direktyva, kuri skirta vaikams, e, numato minimales taisyklės visiems vaikams. Tai yra asmenys, kurie yra, kurių amžius mažiau nei 10 metų, kurie at, įvykdė kokį nors pažeidimą jų vaikai, jie, jie, jie turi būti, vaikai turi būti informuoti suprantama ir skaitoma, jiems suprantama kalba, ir jų tėvai turi būti informuoti apie jų teisės ir padarytus pažeidimus. Taip pat vaikai turi turėti teisę į advokatą. Šiai direktyvoje yra svarbu privalomai ginti vaikus ir to turėtų imtis advokatas. Reikėtų vertinti atskirai individualiai asmeninę ir šeimininę situaciją įvertinti tiek asmenybę to vaiko, tiek aplinką, kurio gyvena mažametis. Reikia atlikti medicinos tyrimą, jeigu yra pribota laisvė vaiko ir užtikrinti atitinkamą mm, globą ir rūpestį, kai yra atliekamas mm, policinis tardymas ar apklausa mažamečio. Teismo institucijos, kurios susiduria su, vaika, su vaikais, turi gauti, jos gauna specifinę informaciją ir turi apsaugoti asmenį gyvenimą, asmens gyvenimą vaikų. Ir galiausiai, ir tai yra labai svarbu, mažamečiai turi taip pat, jiems turi būti pasiūlyti alternatyvi įkalinimui priemonė. Nes jeigu vaikas yra sulaikomas, būtina užtikrinti saugumą, vientisumą jo asmens asmenybės ir visuomet mažamečiai turi būti atskirai laikomi nuo suaugusių asmenų, jeigu jie yra sulaikyti ir apribota jų laisvė. Toliau kalbant apie direktyvą, paskutinę direktyvą, kuri skirta e, į teisę, į teisinę pagalbą. Jis yra e, susijusi su teisė advokatą. Direktyva lapkritį mėnesį dėl teisės advokatą numato, kad numato tokią teisę, teisę advokatą, bet jeigu asmuo neturi išteklių arba yra pribota jo laisvė, tai tuomet teisė į advokatą nebus įgyvendinama, nebent valstybė suteiktų garantijas e, į teisinę pagalbą. Toks yra tikslas šios direktyvos. Dar kartą reikėtų atsižvelgti į tikslus, čia siekiama proporcingumo, taikymo sritis šios direktyvos yra gana ribota, apsiriboja asmenimis, kurie yra sulaikyti. Čia yra, šioje situacijoje yra laikoma, kad įtariamasis yra labiau pažeidžiamas ir kai yra sulaikomas, teisėje advokatą turi esminės svarbos, siekiant užtikrinti sąžininką teisinį procesą ir taip pat užtikrinti teisę į tylėjimą asmo, kuris yra įkalintas, kuris yra sulaikytas, negali gali gauti advokatą tuomet, jeigu administracija suteikia jam advokatą. Ir nuo pirmosios procedūros stadijos reikia užtikrinti teisę į advokatą. Negalima pradėti jo apklausos ar tardymo, e, kol tas asmuo neturi advokato. Ir jeigu asmuo neturi pakankamai išteklių e, advokatui apmokėti, tai tuomet valstybė turi suteikti tokią paramą. Tai taip pat yra taikoma tiem asmenims, kurie, kurie sulaikyti vykdant Europos arešto orderio procedūrą. Čia yra šiek toks jau skirtumas, kalbant apie visus įtariamuosius ir kaltinamuosius, kuriems yra taikomas Europos arešto orderis, kai, kurių yra pribota laisvė, kad būtų galima naudotis teisė į tylėjimą, teisė į advokatą ir visas kitas teisės, kurios, kurios susijusios su baudžiamojo procesu. Taip pat mes parengėme ir rekomendacijas kurios skirtos labiau apjungti, suvienodinti nacionalinės e, teis, teisinės sistemas. Šios dvi rekomendacijos jau bus netrukus e, baigtos renkti ir prireikus komisija pateiks teisės akto pasiūlymą e, apimantį šių dviejų rekomendacijų taikymos rytį. Ačiū. Ačiū komisijai. Dabar žodis pranešėjams, kiekvienas pristatytų savo pranešimą. Pradėsim nuo pono Kornelis Teliong dėl Europos arešto orderio. Voorzitter, en uh, op zich uh, ben ik erg blij dat ik op dit gebied uh, het rapporteur. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu turi būti pranešėjų e, tokia labai svarbia tema. Ir komisija labai aiškiai davė suprasti, jog yra uh, ir kiti svarbus instrumentai, priemonės. Ir negalima naudotis visomis e, asmens teisėmis, jeigu nėra užtikrinta teisė į sąžiningą teismo procesą. Visą tai leis supaprastinti, palengvinti dalykus ir galiausiai mes galėsime rengti tokius teisės aktus, kurie padėktų siekti šių tikslų. Yra valstybių narių, kurios sako, kad visi tie pasiūlymai labai, labai yra brangus, daug kainuoja, tačiau komisija nesiliauja kartojusi, kad šiuo metu jau atsigauna mūsų ekonomika ir netgi Niderlanduose teisinė pagalba jau buvo praradusi savo prasme. Tai taip pat tapo ir svarbių dalykų ir kitose valstybėse narėse, kai sunku užtikrinti teisinę pagalbą ir dėl to šias problemas reikės spręsti. Komisija tikrai elgėsi labai atsargiai, o aš, aš galvoju, kad reikėtų mums pasistengti kartu nagrinėti šios klaustis šios klausimus svastyti. Mes pirmime teikiame vienam pasiūlymui, o dabar turime net keletą pasiūlymų. Kai kalbam apie teisinę pagalbą, teisinė pagalba skiriama tik tai tam tikrai daliai asmenų. Ir juristams tikrai būtų įdomu, kokiu mastu mes galėtume naudotis šią teisę į teisinę pagalbą. Komisija mano, kad šis klausimas yra labai opus valstybėms narėms, bet aš neturiu tiek baimių, kalbant apie šį pasiūlymą, kai kalbam apie teisinę pagalbą. Man kyla klausimas, ar valstybės narės gali kreiptis į advokatus? Be abejo, yra nustatyta nemažai kokybinių kriterijų dėl teisinės pagalbos ir reikėtų juos visus aiškiai vardyti direktyvo, taip kol kas nėra. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie teisę, teisę į teisinę pagalbą, prieigą prie teisinės pagalbos. Tai nėra reglamentojama direktyvoje, tai yra kokie yra kriterijai, kuriais galėtų naudotis valstybės narės. Kad, pavyzdžiui, kažkas kuris valstybė narėje yra laikomas pernelik turtingų asmenių, kad jis galėtų naudotis teisinę pagalbą. Taigi čia yra tam tikrų skirtumų ir reikėtų daugiau aiškumo ir tikslumo. Aš taip pat turiu ir kitų klausimų komisijai dėl Europos arešto orderio. Tekstas šia prasme yra gana miglotas, neiškus ir šalis e, ieškovės ar šalis atsakovės ten yra konkrečių apibrieščių suformuluota ir aš norėčiau komisijai pateikti daugiau klausimų. Norėtumėm neformalių susitikimų su šešėliniais pranešėjais, bet aš esu įsitikinęs, jog tam tikrais klausimais reikia nešti žymiai daugiau aiškumo. Europos parlamentas ir mūsų komitetas e, laikosi savo požiūrio, kaip reikėtų reaguoti rekomendacijas, kaip reikėtų tai atsižvelgti mūsų rengiamuose pranešimuose ir įvairios politinės frakcijos taip pat nori dalyvauti tame. Aš nenoriu, noriu turėti iliuzijų, nemanau, kad su taryba susitarsime iki Europos parlamento kadencijos pabaigos. Galėtume numatyti tam tikrus susitikimus, kelis susitikimus su šešėliniais pranešėjai šio klausimu. Ir pasikalbėti, kaip mes tą visą situaciją vertiname, kaip būtų galima parengti rezoliucijos tekstą plenarniai sesijai. Aš tikrai su jūsų paslaugoms dėl šio dosie, tačiau labai sunku nustatyti konkrečią parlamento poziciją plenarinėje sesijoje, turint galvoje, kad dosie yra labai sudėtingas. Ateinančiomis savaitėmis skirsime tam labai daug laiko ir stengsimės pasiekti pažangos. Ir šis dosie yra svarbus ir kitoms politinėms frakcijoms. Ačiū. Thank you very much. Uh, Renata, ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę pirmą kartą apsikeisti nuomonėmis dėl šio paketo, padaryti pirmosius pranešimus. Pradžioje turiu pasakyti, kad e, visuomet gerai, e, kai yra, e, kai yra principai, bet kas mane labiau neramina, tai taisyklių išimtas, nes viskas glūdi detalėse. Ir kalbant bent jau apie šį komunikatą, turiu pasakyti, kad čia yra dalykų, kurie kertasi iš esmės su direktyvos tikslu. Komisija domina tik tai ta geroji dalis, principai. Ir naudodamasi šią galimybę norėčiau pabrėžti kelias klausimus, kurie man atrodo yra labai. Čia šiame pasiūlyme. Jų e, tokių dalykų ne vienas yra, bet e, pora jų yra visiška naujovė Europos Sąjungos lygmenio e, įrodinėjimo našta tenka prokuratūrai, tačiau kartais perkelimas įrodinėjimo naštos advo, advokatams neturėtų kirstis su nekaltumo prezumcijos principu. Ir čia būtų galima pasiremti 88-ųjų um, žmogaus uh, teisų teismo uh, sprendimu, jeigu pažvelgtumėm į Salvako prieš Prancūziją bylą, tai labai um, aišku, kad pats teismas mini, kad uh, kai kurios e, teis, situacijos nėra suderinamos su, su šešto straipsnio dalyku ir tikslu. Tad šio požiūriu išvelgčiau problemą, ypač turint galvoje, kad yra. Um, uh, Ir kita nuomonė pateikta ŽTT, e, kurioje aiškiai paaiškino, kad įronimo naštos perkelimas e, tokiu būdu gali sukurti situacijas, kai e, nesunkių pažengimų atveju gali susidaryti e, skirtingą situaciją kaltinamajam ir įtariamajam e, negu e, rimtų nusikaltimų atveju. E, kita problema, mano supratimu, kyla, kalbant apie 17 dalį, čia yra pasakyta, kai kaltinamasis ar tenamasis prievarta verčiamas pateikti informaciją, tokios situacijos turi būti ribojamos. Taigi, uh, prievarta prieš e, įtariamąją e, ir kaltinamą apskritai leidžiama, po to pribojimas yra numatymas. Jeigu e, mes tiesiog kopijuojam tekstą iš JAV patriot teisės aktų, tai, na, tai tada, tada suprantu, bet turime suprasti, kad daugumoje valstybių narių na, teisės aktai neleidžia tokių dalykų. Žinoma, komisija eina toliau ir kalba apie proporcingumą, prievartos pobūdį, e, mastą, kad būtų galima gauti įrodymus e, na, tyrimų e, tikslu ir turiu pasakyti, kad daug metų dirbau, dirbau teisinkė, dirbau žmogaus teisės rytį ir mačiau situacijų, kai kaltinami vaikai buvo atinami iš šeimų, kad um, įtariamasis būtų priverčiamas atidaryti. Tai ar tuo keliu norime eiti Europos Sąjungoje? Manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra labai e, aptakus, pavojingas, gali lemti pavojingas pasiekmes. Todėl pasakyčiau, kad e, primiktinai reikalaučiau, prieš priimant bet kokius sprendimus dėl šito dokumento, e, reikalaučiau, kad pagrindinių teisų agentūra pateiktų nuomonę dėl šito pasiūlymo suderinamumo su, su um, EŽTK ir EŽTT teismo praktiką, nes e, bet kokiu atveju ES tebe galvoja pati prisijungti prie konvencijos, tai iš tiesų būtų labai e, e, pras, prasminga ir laikytis būtent žmogaus teisų teismo praktikos toliau ir teisės tarnyba turėtų pateikti nuomonę šiuo klausimu ir turbūt vėliau apie tai kalbėsime ir taip pat sveikinčiau, jei būtų atliktas tyrimas, kad tai padaryti nepriklausomi e, ekspertai, e, mokslininkai e, tą pačią temą. Dėl to, ką jau minėjo kolega Dejongas, dėl tvarkaraščių, dėl terminų, dėl galimybės dirbti iki kadencijos pabaigos, na, aš nežinau. Uh, tai priklausys nuo nuomonių, kurios bus mums patiktos. Galbūt galėsime parengti darbinį dokumentą, tačiau, žinoma, esminė darbo dalis turėtų būti e, atlikta greičiausiai per kitą parlamento kadenciją. Ir norėčiau pasakyti, atsižvelgite tai, kas yra pasiūlyme, to darbo bus tikrai daug. Senora Romero, unčil... Ačiū. Dabar žodis e, Carmen Romero dėl vaikų teisių. Ačiū pirmininkė. Aš irgi apgailestauju. Dėl to, kad komisija paliko tokių neužbaigtų dalykų, kalbant apie procesinės garantijas. Ir neturime laiko užbaigti šio darbo, taigi jis gali likti nepabaigtas ir kai kurie nesutarimai yra labai dideli. Jie taip pat daro poveikį pačiai pažeidžiamiausiai žmonių grupiai. Tai yra vaikams ir taip pat turi poveikį ir teisinės pagalbos teikimui. Iš tikrųjų, tai mes dar nedaug padarėme, kad visi būtų lygus teisinė prasme. Nes kai kurie žmonės turi finansinių išteklių ir jie jais užsitikrina teisingą teismą. Taigi apgailėstauju, kad neįstengėme tų nepabaigtų dalykų, kalbant apie procesinės garantijas, užbaigti ir suformuoti visą paketą. E, per šią kadenciją turėjome, privalėjome pabaigti šį darbą ir neturėjome jo palikti e, kitos kadencijos parlamentui. Nepaisant to, ką teigia komisija, galėčiau pasakyti, kad kai kurios garantijos nėra pakankamos, kalbant apie teisę turėti advokatą, tačiau tokios garantijos turi būti užtikrintos. Kalbant apie garantijas užtikrinamas vaikams, jiems turėtų būti taikomos tos pačios sąlygos, kokios taikomos ir suaugusiems, nes šioje direktyvoje nekalbama apie galimybę vaikams turėti advokatą. Taigi kartais e, netgi sumažinama tų garantijų, o kartais patidinama, neužtikrinant pakankamo iškumo. Pavyzdžiui, nėra pakankamo iškumo dėl teisinės pagalbos. Nėra lygybės, yra nuoroda į dar vieną direktyvą, kurios mes dabar nenagrinėsime tiesiog privalome e, palikti darbą neužbaigtą. Svarbu žinoti, kada jis bus pabaigtas. Mes stengiamės baigti darbą su šiuo teisėkuros projektu, dėje neįstengėme to padaryti. Ačiū. Matė. Toliau žodis poniai Matė. Ačiū, Pirinka, labai trumpai. Taip pat noriu pasveikinti pasidžiaugti šiuo pakentu, paketu, paketu pasiūlymų, kuris patiekė komisija, galbūt kiek per vėlai mes į tai gavome. Keletą kartų mes kalbėjome apie teisinę pagalbą, nemažai apie tai kalbėjome anksčiau ir norėjome, kad tai būtų kalbama e, apie tai kartu, kai kalbama apie teisę advokatą ir šitiek apgalėstau, kad tik dabar yra pradedama kalbėti apie teisinę pagalbą. Ir čia galėčiau pritarti kolegai Dejongui. De Gaila, kad tik dabar mes nagrinėjame šį svarbų klausimą. Tie, tie, tie du mėnesiai, kurie mums liko iki kadencijos pabaigos, kad galėtume išnagrinėti šios pasiūlymus, tikrai nesame burtininkai ir aš įsivaizduoju, jog negalėsime užbaigti šių dosie, kurie turi labai e, didžiulę e, teisinę svarbą. Deja, mes negalėsime pabaigti jų, nebesuspėsime. Kaip jau minėjau, šie dosie yra ypatingos svarbos dėl teisinės pagalbos, dėl nekaltamumo produkcijos ir ypač dėl garantijų vaikams. Šio, šie trys dosie yra ypatingai svarbus ir aš apgailestauju, kad mums neliks pakankamai laiko užbaigti jos nagrinėti iki, iki kadencijos pabaigos, bet vis tiek aš labai noriu padėkoti komisijai už tai, kad pristatė šios dokumentus. Ačiū. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, vielen Dank. Pone Sipel. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai, preliminariai norėčiau pakomentuoti šios dokumentus. Esu šešėlinė pranešėja dėl teisės, dokumento dėl teisės turėti advokatą ir galiu pasakyti, kad žinau, kaip ilgai ir sudėtingai dėrėjomės dėl procesinių garantijų. Iš ties e, dėrėjomės dėl įvairių dokumento dalių, nesu patenkinta pasiektą pažangą. Suprantama, Europos prokuroras gali atlikti savo darbą tinkamai tik tuo met, kai visos tarnybos laikosi bent jau minimalių reikalavimų. Ir jeigu tos nuostatos ir reikalavimai yra vienodi, tuo geriau. Taigi mes dirbome palaipsniui. Bet dabar norėčiau pakomentuoti ši, šias, šiuos įvairius pranešimus. Pradėsiu nuo paskutinio dėl procesinių garantijų baudžiamosiuose bylos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams. E, buvo kalbama, kad vaikų poreikiai yra ypatingi. Taigi mes neturėtume visų tų dalykų suplakti į vieną, bet kai ko trūksta, būtent konkrečių priemonių kitoms nepalankioje situacijoje esančioms grupėms, pavyzdžiui, sergantiesiems psichinėmis lygomis. Jiems reikalinga papildoma pagalba, jeigu lyginsime jų situaciją su sveikai suaugusiaisiais. Taigi reikėtų atsižvelgti ir į šias visuomenės grupės arba joms, ir joms numatyti panašias nuostatas. Dėl nekaltumo prezumcijoms Manau, kad tai labai svarbus klausimas. Galima užduoti klausimą, kam reikalinga dar viena direktyva dėl nekaltumo prezumcijos. Bet pasakyčiau, kad nekaltumo prezumcija yra svarbiausias e, demokratinės valstybės principas. Taigi nereikia nesakyti, kad įrodinėjimų našta visada turi E, tekti ieškovui arba institucijoms, bet ne atsakovui, institucijoms, kurioms pateikia kaltinimus, kad asmuo turėtų teisę tylėti ir neapkaltinti savęs, kad įrodymai nebūtų panaudoti prieš kaltinamąjį. Visa tai puikiai dera su tuo klausimu, kuris yra keliamas dėl nekaltumo prezumcijos ir dėl įrodinėjimo naštos. E, kaltinamasis ir kaltinamojo situacija neturi būti viešinama, nekaltumo prezumcija turi būti taikoma, tačiau kartais susidaro įspūdis, kad kaltinamasis yra kaltas net prieš teismui priimant sprendimams. Ir tai yra ne, sprendimą, ar tai yra neteisinga. Galiausiai paskutinis dalykas dėl teisinės pagalbos. Ponas De Jong jau minėjo tai. Jis teigia, kad tai vienas iš sudėtingiausių dalykų yra susijęs su išlaidomis. Ir mes jau nekartą įvairiuose formuose tą klausimą aptarime. Teisingumo srityje ir daugelie kitų sričių yra daromos išlaidos, bet kai kalbame apie ES pagrindus, pagrindinį dalyką, kai kalbame apie svarbiausios teisės užtikrinimą, pagrindinės teisės užtikrinimą, tai atrodo, kad tai yra visiškai neaiški situacija. Taigi, manau, kad su valstybėmis narėmis e, dar reikės gerokai aptarti tuos klausimus. Ir mums reikia užtikrinti teisinę pagalbą visiems, kuriems ji reikalinga. Mes daug diskutavome apie Europos arešto orderį, kolegavome daug, daug diskutavome ir su kolega Dejang. E, asmeniui reikalingas teisininkas ir toje šalyje, kur jis gyvena, ir toje šalyje, kur yra išduodamas arešto orderis. E, tai susijęs su dvigubomis išlaidomis. Nesu įsitikinusi, ką prieš rinkimus dar galime spėti padaryti, bet tos klausimas turime spręsti. O vėliausiai po rinkimų, kuo greičiau parlamentas turi pasiekti rezultatų šiais klausimais ir užtikrinti, kad valstybės narys galėtų kuo greičiau nustatyti savo poziciją, kad tos direktyvos, kurios jau yra patvirtintos, būtų tinkamai papildomos, kad būtų gyvendintos šios kelio gairės. Toliau, ponia Latvort. Ačiū, pirmininkė. Dėl pasiūlytos direktyvos dėl nekaltumo prezumcijos turiu du, du klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausyti dėl taikymo srities. Pasiūlyta taikymo sritis yra tokia taikoma fiziniams asmenims, kurie yra įtariami arba kaltinami ir nekaltumo prezumcija turi būti užtikrinta, kol priimamas sprendimas e, Aš patikrinau ir atrodo, kad tuo pačiu principu vadovaujamės ir kitose direktyvose, bet kitose rašoma, kad taikoma asmenims tai tais atvejais, kai jie buvo informuoti atitinkamų institucijų. Bet dabartinėme komisijos pasiūlyme tai nenurodyta nenurodyta, kad nuo tada, kai asmuo yra informuotas, jeigu, kad tas asmuo yra kaltinamasis arba įtariamasis. Taigi būtų gerai, kad komisija paaiškintų, kodėl to nepadarė, kodėl nepadarė, neįtraukė visų priemonių. Ir antrą norėčiau paklausti dėl šešto ir septinto straipsnių. Uh, dėl teisės nekaltinti savęs. Kaip ir Renata Weber, norėčiau paprašyti pagrindinių teisių agentūros pagalbos. Mane nustebino 17 ir, 18, ir 19 konstatuojamosios dalys. Septintoje 17 konstatuojamojoje dalyje, kurią citavo ponia Weber, rašoma, kad, kad gali būti taikoma prievarta siekiant išgauti informaciją. Ir nežinau, kaip taip susiję su šeštu ir septintu straipsniu, kur asmo turi teisę tylėti ir savęs nekaltinti. Taigi O šeštame ir septintame straipsnėje rašoma, kad tos teisės absoliučios kad kai kurie įrodymai gali būti nepriimtini. Taigi, kad tekstas ir konstatuojamosios dalys dėrėtų. Tuo klausimu reikia padirbėti 19 konstatuojamojoje dalyje rašoma apie kalbama apie tai, kad asmo turi teisę savęs nekaltinti ir turi teisę tylėti, nors 17 konstatuojamoje dalyje sakoma, kad gali būti taikoma tam tikra prievarta. Taigi netitinka šios konstatuojamosios dalys. Anglijoje ir Velse yra tam tikri kvalifikaciniai reikalavimai dėl teisės tylėti ir įdomu, kaip tai vertina Europos žmogaus teisų teismas. Tie, kurie stebi situaciją Didžiojoje Britanijoje, kalbu apie nusikalstamumą ir turbūt žinote, kad policija pateikė perspėjimą ir nereikia nieko kalbėti, bet e, yra asmeniui nenaudinga nepateikti tos informacijos, kurią jis vėliau gali pateikti teisme. Taigi reikalingi tam tikri saugikliai. Teisė tylėti apie tai pranešama, kad asmo turi teisę atylėti, bet tam tikromis aplinkybėmis e, galima daryti tam tikras išvadas ir Strasbūro teismas, teisme irgi yra bylų tuo klausimu. Norėčiau pritarti poniai Weber, E, dėl to, kad reikėtų prašyti pagrindinių teisų agentūros pagalbos dėl šių teisės aktų dermės su konvencijomis ir dėl jų tarpusavio nuostatų atitikimo bei straipsnių atitikimo konstatuojamosioms dalims. Toliau, ponė Santinį. Ačiū. Ačiū pirmininkai, jau nemažai dalykų pasakė prieš mane kalbėjusiai. Aš apsiribosiu teisinę pagalbą įtarimiems ir kaltiniesiems asmenims. Mano klausimas komisijai būtų toks. Kaip aš galėčiau suprasti žodį, kurių laisvė apribota? Kaip suprasti žodį apribota? Niderlandų vyriausybė norėtų sakyti, kad nuo pirmosios dienos tiksliau pirmąją dieną, kurią praleidžia asmuo kameroje policijos, kad tai nėra laisvė pribota. Aš norėčiau, kad Europos parlamentai čia ne, nesuklystų, nes laisvės apribomas ir reiškia būtent, kad ta laisvė yra pribota. Čia mes tikrai nepadarykime klaidos. Direktyva yra įdomi, bet rekomendacijos, kurios suteikia daugiau aiškumo dėl teisės į teisinę pagalbą, turėtų būti įtrauktos į patį direktyvos tekstą. Mes norime globalaus požiūrio į teisinę pagalbą, dėl to tos rekomendacijos turėtų būti įtrauktos į direktyvą. Čia nereikėtų kalbėti apie kažkokį laikiną pagalbą, laukiant pačio bylos nagrinėjimo. Toliau dėl Europos arešto orderio. Direktyvoje į teisę advokatą labai aiškiai sakoma, kad tuomet, kai yra išsiunčiamas asmuo į kitą šalį, ta šali, kuri jūs išsiunčia, joje jūs turite teisę į advokatą. Ir mano vyriausybė tam prieštaravo jau kuris laikas direktyvą į teisinę pagalbą, laikiną teisinę pagalbą, čia reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad ta teisinė pagalba turėtų būti ir tose šalise, kurios priema asmenį. Dalykus reikia labai aiškiai išdėstyti, labai tiksliai, kad vis, visiems laikams liktų aišku, jog iš abiejų pusių yra, turi būti ištikrinama teisė advokatą. Ir aš norėčiau, kad tas patikslinimas būtų, jį būtų atsižvelgta ir e, pranešimo ataskaitoje, kur kalbama apie Europos arešto orderį. Ačiū. Uh, chairman, um, just... Ačiū pirmininkė. Kalba ponas Kirkovas. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisiją. Dėl to, kad e, toliau šią temą e, plėtojama, atsiliepiamai reikalavimus numatytus Stokholmo programoje. Turbūt šioje salėje pritarėme bendram požiūriui, kaip turi būti elgiamasi su atsakovais būdžiamosiuose bylose. Turiu tam tikros tiesioginės patirties šioje srityje ir man atrodo, kad iki šiol pasiekta pažanga. Uh, Kalbant, pavyzdžiui, apie teisę į vertimą žodžių, teisę į visiškos informacijos pateikimą atsakovui, taip pat kalbant apie asmenį klausimą, tai yra teisę turėti advokatą, manyčiau, kad dėl tų visų klausimų padarėme pažangos. Tačiau laikas tiksi ne mūsų naudai. Ir turbūt labiau negalėsime išplėtoti viskos išvelgiant tai, kas numatyta Stokholmo programą, turint galvoje, kad parlamento kadencija artėja pabaiga. Tad turbūt turėčiau atsargiai teikti savo pastabas. Dabar nagrinėjame tris priemonės ir kolega, ponia McIntyre, kaip tik tai bus atsakinga už procedūrinės garantijas vaikams, tai labai svarbu. Uh, žinoma, yra, e, bet e, širėt apie tai ilgai jau negalima kalbėti, kalbant apie nekaltumo prezumciją. Tai e, man regis atrodo būta tokių ženklų, kad nekaltumo prezumcija kartai, kartais procesiniu požiūriu gan būtų naiviai nu, nuvertinama kai kuriuose valstybėse. Ir ne, Lutford pažymėjo, kokį pareiškimą padaro pareigūnas, kuris areštuoja. Atsakova, taigi siekis yra viskas subalansuoti. Iš tiesų turime gerbti teisę atsakovui tylėti. Tuo neturėtų būkti paknaudžiaujama, tačiau, žinoma, visiškai tinkama atsižvelgiant tai, kokios pastabos buvo tik, kad jeigu atsakovas nusprendžia netilėti kalbant apie įrodymų suteikimą, tai, tarkim, kartais išvadas galima daryti iš atsakovo fizinį tylėjimą. Tai tokia subtili sritis, tačiau policijos taisyklės yra tam tikrų pasikeitimų siekiant tai atsižvelgti. Tačiau bendrai paėmus, aš manau, kad iš tiesų teisinga tai, kad asmuo turi turėti teisę tylėti, tai yra nieko nesakyti, kad pas save apkaltintų ar ap, kad apkaltintų ką nors kitą. Europos žmogaus teisų teismas e, yra pritaręs e, tokiai, e, tokiai praktikai, kaip panelų tvartai minėjo, keliose bylose tol, kol yra garantijos. Ir aš kaip sakiau, reikia turėti tokias garantijas. Manau, kad e, minimalios e, taisyklės dėl e, elgesio su įtariamaisiais ir kaltinamaisiais, tai manau, kad čia reikėtų taisyklės sustiprinti, tad pritačiau bendriesiam principam, reikia pagrindinių standartų visoje Europos Sąjungoje, kalbant apie teisę į teisingą teismą. Na, o Teisė į teisinę pagalbą, čia sudėtingesnis klausimas, aš pritariu pasiūlymus, bet man kilo e, tam tikro nerimo. Aš manau, kad teisinės pagalbos e, e, klausimas turi būti reglamentuojamas pirmiausia pačių valstybių narių. Uh, nes e, valstybėse narėse skiriasi finansavimo sistemos, kartais jos yra platesnės, kartais ne, siauresnės, tai klausimas toks. Jeigu valstybė e, nusprendžia laikytis tam tikros pozicijos dėl teisinės pagalbos, ar tai tiesiogiai pažeis atsakovo teisės, ar, e, ar, ar, ar atsakovas, tarkim, gali net, neturėti advokato, jeigu nėra pakankamo viešojo finansavimo. Ir dar pirmininkė Europos arešto orderis, kaip su, sutarta, turi būti reformuotas. Turime būti šiek tiek atsargus. Čia uh, kalbame turbūt ne apie, ne, apie, apie tai, kad ne tik tai apie tai, kad reikia susitelkti į teisinės pagalbos pakankamą užtikrintą. Yra ir kitų būdų užtikrinti teisingumą atsakovui. Ir mano supratimu, dalis to proceso turi būti uh, kitų priemonių reforma, priemonių, kuriuom dabar galime naudoti visoje Europos Sąjungoje. Ir Europos arešto orderis yra svarbis rytis. Ir ne vien per horizontales priemonės turėtumėm tai spręsti. Kadangi ponia Makinta ir nedalyvauja posėdį, tai norėčiau pasakyti dėl procedūrinių garantijų vaikams. Vėlgi, manau, turime būti atsargus, kad per, per nelik neįklimptumėm į finansavimo, teisinės pagalbos finansavimo klausimus, tačiau e, yra būtina užtikrinti didesnį iškumą, kokia informacija yra teikiama vaiko e, tevams ar, ar globėjams, e, kas už tai atsakingas yra. Ir taip pat e, labai svarbu užtikrinti, kad ir kokios nuostatos būtų numatytos skirtos vaikams, kad jis būtų tinkamos vaikams. Tai yra, kad tai nebūtų tiesiog nuostatos, kuriom gali naudoti suaugusi ir dėl, dėl, dėl, dėl kurių uh, būtų nubalsuota ir tai būtų taikoma uh, e, teisinė sistema, taikoma vaikams. Vaikai skiriasi nuo suaugusių, jų poreikiai kitokie yra, jiems reikia didesnės apsaugos negu suaugusiems daugeliu atveju ir manau, turėtumėm čia būti labai atsargus, kad uh, nepakoreguotumėm kitų dalykų, kurie tiesiog nebus tinkami vaikams. Ačiū, ponio Kirkopai, išklausėm ne vieną nuomonę, išklausėm ne vieno e, nario. Ir ką dabar pasiūlyčiau, kadangi šios diskusijos dar taip pati pradžia. Ir e, šios dienos diskusijos tikslas buvo išklausyti komisijos e, pristatymo, tad siūlau e, pranešėjams e, antrą kartą nekalbėti, nebent ką nors norėtumėt pridurti. Tačiau čia būtų įdomu išgirsti papildomus komisijos paaiškinimus dėl tų klausimų, kur buvo iškelti pateikti komisijai. Galbūt komisija norėtų tarkti žodį trumpai. Sutiksiu žodį komisijai, bet prašau labai trumpai, nes jau beveik baigėsi mūsų rytinė posėdžio dalis. Mes Tiesiog prašome jūsų laikytis nustatytų taisyklių ir to laiko, kuris yra likęs rytiniai posėdžio daliai. Ačiū, ačiū pirmininkė. Komisija tikrai yra jūsų paslaugoms susitikti su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais, kalbėtis dėl šio teksto. Dėl teisinių klausimų, akivaizdu, aš suprantu tam tikrą nusivylimą, mes, tačiau mes atsižvelgiame į tai, kad labai kom, sudėtinga ir kompleksiška yra pati teisinė sistema. Taip pat ir e, ekonominė ir finansinė situacija kelia problemų valstybėms narėms. Yra tam tikra dikotomija tarp direktyvos ir rekomendacijų. Dėl nekaltumo prezumcijos tikrai tai yra labai opus klausimas, subtilus klausimas. Ir tai tenka Europos žmogaus teisų teismo kompetencijai, tačiau tai nėra visiškai aišku, ypač kai kalbam apie teisę tylėti. Ir čia yra dvi imperatyvos, kalbant apie nekaltumo prezumcija. Pirmiausia, užtikrinti teisingumą nukentėjusiam asmeniu ir antra, užtikrinti, kad būtų laikomosi teisių. Teisė į nutilėjimą, kai yra atsakoma keliamus klausimus, jog nebūtų galima kažkaip pasinaudoti, pasinaudoti asmens tylėjimu to asmens nelaimai, nenaudai. Nes jeigu mes norime atsižvelgti į konkrečią jurisprudenciją, tai tuomet panaikintų pagrind... visą esmę tos teisės į tylėjimą. Štai tiek aš norėjau iš principo pasakyti apie klausimus. Dėl taikymos ryties formulavimas yra kitoks trijų direktyvų taikymos rys kitokia nei dabar veikiančių direktyvų Čia laikomasi Europos prokuratūros e, steigimo principų ir sąlygos turėtų būti palankios. Jeigu jūs esate e, traktuojamas kaip įtariamasis, e, tam tikros institucijos, tai tuomet yra taikoma direktyva. Tuo ir baigsiu. Ačiū, pirminkė. Dėkuoju už pagalbą. Tikrai mes jau priartėjome prie laiko skirto šiam posėdžiui pabaigos. Manau, kad viskas ir kaip išvada aš siūlyčiau pranešėjams susisiekti su šešėliniais pranešėjais ir apsispręsti dėl to, kaip reikėtų toliau dirbti. Kokie bus tolesni žingsniai pagal kiekvieną iš jų dosie. O dabar turiu skelbimą. Dėl logistinių priežasčių apgailestauju pasakyti, kad trečią valandą pradėsime darbą, tačiau ne šioje salėje, kitoje salėje. Tai yra PHS 7C15. Nuo trečios iki ketvirtos popietė PIF ataskaita bus e, e, rengiama. Ir kaip sakiau, vyks posėdis PHS 7C50. O kita, kita dalis posėdžio vyks PHS 3C50. Nu, Ačiū. Mhm.